varmt välkomna till dag. Labadiena, sveikinu susirinkus komiteto posėdį. Aš e, norėčiau pasveikinti visus parlamentarus ir kitus dalyvius, taip pat ir vertėjus, kurie padės mums šiandien dirbti. Ir taip pat norėčiau šiltai pasveikinti lankytojų grupę iš Elsbo e, kairiųjų partijos Meo, Švedijos miesto bend... savivaldybės e, administracijos delegacija čia yra. Ir turime Luksemburgo komisijos vertėjų raštų delegacija. Taigi jie nori pasižiūrėti, kaip dirba parlamentas. Mes šiltai sveikiname visus šiandienos komiteto svečius. Pirmas punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Jokių pakeitimų ar papildymų nebuvo pateikta, taigi sakykim, kad galime patvirtinti šiandienos darbo tvarkę. Antras punktas - pirmininkės pranešimai. Aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę priminti parlamentarams, jog rytoj mes pažymime Tarptautinę moterų dieną Europos parlamente. Bus rengiamas labai didelis renginys plenarinių posėdžių salėje 9 ryto jis prasidės. Vyks seminaras, klausimas e, iki 12.30. Programa yra išdalinta visiems parlamentarams. Ir aš tikiuosi, kad tome klausime, tame seminare galės dalyvauti kuo daugiau moterų. Tokiu būdu pažymėsime Tarptautinę moterų dieną. Kalbėsime apie smurtą prieš moteris, moterų teisės ir apie E, parlamentarių kampaniją, kaip galime tai e, su tais reiškiniais susidoroti. Taigi sveikinu visus susirinkusius šiandienos posėdį. Taip pat norėčiau informuoti kolegas, kad mūsų komiteto koordinatoriai ir vicepirmininkai tradiciškai e, buvo susitikę su Europos komisijos pirmininku ponu Baroso. Tai vyko Tartautinės moterų dienos proga. Pusryčius kartu su Baroso turėjome Strasbūrę. Komisijos pirmininkas dalyvavo juose maloniai kartu su e, komisijos nare, e, komisijos vicepirmininkė Reding ir e, komisijos nare Malmström. Mes e, informuosime jūs apie tai, e, ką ten aptarėme. Kalbėjome apie smurtą prieš moteris, atlyginimus skirtumus, moterų teisų hartiją. Daugumą tų klausimų, kurie yra kelti mūsų komiteto posėdžiuose ir e, komisarų susitikimuose. Trečias punktas. Einame toliau. Ir čia kalbėsime apie vienodą požiūrį į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris. Tai yra atskiras punktas. Nauja bendra pozicija bus skelbiama. Pranešėja šią temą yra ponia Astrid Liuling. Ji dalyvauja šiandienos mūsų posėdėje nepradėsime jokių diskusijų, mes norėtume kad e, darbo tvarkė būtų kaip numatyta tvarkaraštyje. Taigi, tai įvyks balandžio 7 e, dienos posėdėje. Pakeitimus galima teikti iki 8 balandžio o balsuosime gegužės 3-4 dieną komitete, o gegužės mėnesį e, plenarinėje sesijoje jis būtikta, bus vadintas viso parlamento sprendimui. Dabar suteiksiu žodį poniai Liuling, ji e, pristatys savo darbą. Žinia, kad ponė Liuling yra mūsų pranešėja komiteto vardu šią temą. Oui, merci, madame. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad galiausiai gavome oficialią bendrosios pozicijos versiją, tuo tarpu, kai ji buvo jau patvirtinta gruodžio mėnesį taryboje, Aišku, reikia labai daug laiko, kol visas ratas apsisuka ir mūsų darbai irgi savaime suprantama dėl tos pačios priežasties stringa. Tačiau aš galiu patikinti, kad kartu su sekretorijatu, su komisijos sekretorijatu jau kalbėjau, taip pat su pirmininkaujančios Ispanijos atstovais, taip pat kalbėjau su e, Švedijos pirmininkavimo metu buvusiais atsakingais asmenimis, taigi ir su švedais, ir su ispanais kartu su komisija dalyvavome svarstydami šį klausimą ir aš visai nesu nepatenkinta tą bendrąją poziciją. Dviem klausimais, na gal ypatingai vienu klausimu nesu nepatenkinta e, nors parlamento nuomonės taryba nesilaiko. Mes paprašėme, kad būtų geresnis socialinis, socialinė geresnė apsauga su tuoktinėms, su, Aš dar diskutuoju su taryba, kuri atrodo neturi pakankamai veiksmų laisvės, tačiau šiaip iš esmės turėčiau pasakyti, kad 12 pakeitimų buvo patvirtinti taryboje ir tikiuosi, kad iki balandžio mes pateiksime dar pasiūlymų, kurie leis iki antro svarstymo jau turėti tokį tekstą, kuris bus suderintas ir su taryba, ir tarybai patiks, ir galėsime galiausiai uh, pabaigti visą reikalą Ispanų pirmininkavimo metu. Tai yra labai svarbu. Nes tikrai nenorėčiau, kad viskas įsitestų iki kito pirmininkavimo, iki, ypatingai iki belgų pirmininkavimo. To nenoriu dėl daugelio priežasčių. Taigi tikiuosi, kad mums pavyks viską sėkmingai pabaigti ir kad, po, e, kad galėsime po to e, pirmo svarstymo, kuris jau buvo patvirtintas padaryti dar didesnę pažangą, nors ir taip jau nemaža buvo padaryta. Ačiū. Mr. Rivera, please. Ponas Rivera. Si, en tout cas, une question. Si je... Norėčiau užduoti klausimą, jei teisingai supratau, galbūt galėtumėte mums patvirtinti. Tarybos pasiūlyme pasiūlymų nenori. E, Pasiūl... E, taryba siūlo, kad moterys neturėtų įsi... įsijungti, prisidėti prie socialinio saugumo sistemos. Klausimas buvo daug kartų keltas parlamente, tačiau reikėtų pabandyti pasiaiškinti Ar neapsimoka renkti trečiojo, trečiojo klausimo, svarstymo? Nes tas klausimas juk yra mūsų diskusijų centre, taip kad norėčiau išsiaiškinti, kokioje stadijoje mes esame ir kokios turime veiksmų laisvės palyginus su taryba. Ačiū, Romera. Aš tik noriu pasakyti, kad diskusijos nerenksime, tačiau aš matau, kad šis klausimas yra labai įdomus Ir jeigu ponė Liuling nori atsakyti jūsų komentarą ir klausimą, tai prašom. Manau, kad buvo netaip interpretuota tai, ko nori taryba. Taryba, aišku, nori, kad būtų įgyvendinta ta socialinė apsauga. Ta socialinė apsauga yra labai neblogai apibriešta tekste. Yra privaloma arba savanoriška socialinė apsauga. Tai reiškia, kad e, tai nereiškia, kad nėra priimamos įmokos, tikrai ne. Tarybos tekstas, ypatingai kiek tai susijęs su septintuoju straipsniu, rodo, kad yra uh, labai pasistumėta, lyginant su to, kas yra šiuo, kas, kokia situacija susiklošiusi šiuo, šiuo metu. Taryba sako, kad jeigu yra valstybėje narėje nepriklausomiems žmonėms taikoma socialinės apsaugos sistema, tai tada valstybė narė taiko tam tikras priemonės, kad uh, sutuoktiniai, nes sutuok, apie sutuoktinius nebekalbama buvo anksčiau, taigi žiūrime, kad sutuoktiniai arba partneriai galėtų pasinaudoti socialinę apsaugą sutinkamai su nacionalinės teisės ypatybėmis. Aišku, jie turės tą socialinę apsaugą, tačiau e, tai gali būti daroma laisvanoriškų pagrindų arba privalomų pagrindų. Mūsų požiūriu tai yra privalomas dalykas, bet čia jau yra paliktas pasirinkimas arba e, galima e, tą socialinę apsaugą turėti privalomą tvarką arba savanoriškai, tai yra labai svarbu ir labai svarbu ir tie aspektai, kurie yra paminėti dėl motinystės apsaugos. Taigi dabar tarybos siūlomas tekstas tikrai yra tobulesnis negu tai, ką siūlė komisija ir ypatingai negu egzistuojanti taryba. E, mes dar svarstome su taryba dėl įmokų ir dar galvojame, kad galbūt galima bus išbraukti kai kuriuos, kai kuriuos pasažus, kai kuriuos straipsnius, kai kurias pastraipas kurioms nepritarėme. Manau, kad mums pavyks su taryba padaryti uh, padaryti taip, kad visi liktų laimingi. Ačiū ponė Liuling už atsakymą į pono Romėvas klausimą ir noriu padėkoti Jums e, už tokį svarbų pranešimą, iš kurio gims teisės aktas. Prie diskusijos e, sugrįšime balandžio 7 dieną. Kaip jau sakiau, komitete balsuosime gegužės 3-4 dienomis. Dėkui, ponė Liuling. Kitas darbo atvarkės klausimas - ataskaita apie komiteto delegacijos vizitą Niujorke, kur buvo dalyvavo Pekino plus 15 renginė, renginyje Buvo apibrėžiama Pekino programa, jos tesinys. Trumpai pristatysiu e, svarbiausius parlamentarus, kurie vyko ten. Jie pateiks ataskaitą. Aštuoni nariai iš vis važiavo, plus trys dar parlamentarai um, iš kitų komitetų. Jie uh, buvo priimti be kvotos. Ši konferencija be jonės buvo nepaprastai svarbi. Ji reikšminga ne tik mums parlamentarams, bet ir daugybei kitų uh, moterų, dirbančių vyriausiose moterų organizacijose visame pasaulyje. Ilgą laiką buvo rengiama ši konferencija. Ji prasidėjo kovo pirmą dieną ir truko 14 dienų. Mūsų delegacija New York'e lankėsi kovo 1 ir 3, nuo 1 iki 3 dienos. Be bejonės mūsų komitetas taip pat buvo pasirengęs ir parlamentarai ir kolegos e, ten dalyvaudami pateikė e, rezoliucijos projektą, kuris buvo patvirtintas plenarnėme posėdėje. Delegacijos vizitas pasidėjo e, susitikimu su komisijos nare Reding Norėčiau pabrėžti, kad kiekvieną dieną po susitikimų konferencijos rėmose susitikdavom su komisijos atstovais ir aptardavome, kaip vyksta dėrybos, kokie uždaviniai buvo įtraukti į darbo tvarkę, dėl ko susitarta ir panašiai turiu pasakyti, kad toks kasdienis e, komisijos sus, e, susitikimas su komisija buvo labai naudingas ir svarbus. Tai labai ženkliai prisidėjo prie mūsų komisijos vizito efektyvumo, delegacijos vizito efektyvumo. Norėčiau pabrėžti, kad e, komitetoj buvo labai įdomu dirbti vadinamosiuose paraleliniuose renginiuose skirtingų valstybių e, atstovai organizavo daugybę įvairiausių renginių greta konferencijos. Jungtinės tautos, UNIFEM turėjo savo renginių. Be to buvo visa eilė nevyriausybinių organizacijų, kurios taip pat organizavo daugybę įvairiausių renginių. Taigi turėjom progą užmėgsti daugybę kontaktų su žmonėmis dirbančiais ne parlamentuose. Taip pat galėčiau paminėti, kad ketvirtą dieną, tai yra po delegacijos vizito jau praktiškai, aš turėjau galimybę kaip delegacijos vadovė dalyvauti stebėtojos teisėmis dėrybose. Komit komitetui tikrai pasisekė, kad aš turėjau tokią galimybę, kad aš galėjau stebėti dėrybas. Tai bus tikrai naudinga mūsų darbui. Mesgi komitete dabar turim kur kas daugiau progų stebėti e, platesnį darbą. Galiu paminėti, kokiu susitikimu turėjome greta konferencijos paraleliai. E, Sustikome su Pasaulio banku, Pasaulio banko atstovais dirbančiais lyčių lygybės klausimais. Be to e, susitikome e, posėdžiuose e, su pone Vails, kuri yra jungtinių tautų vystimosi grupės direktorė. Turėjome susitikimą su pone Rašel Marianje, Ji yra lygybės klausimų generalinio sekretoriaus pavaduotoja ir konsultantė. Susitikime su jie labai daug kalbėjome apie pasiūlymą dėl jungtinių tautų pasiūlymo sukurti atskirą lyčių lygybės struktūrą, tarsi agentūrą, kuri galėtų koordinuoti uh, E, visą veiklą lyčių lygybės klausimais. Šis e, e, pasiūlymas, ši mintis susilaukė labai stiprios paramos. Visi supranta, kad yra svarbu turėti bendrą tarsi skėtinę organizaciją, kuri reguliuotų visą lyčių lygybės veiklą. Labai trumpai galiu paminėti, kad yra parengtas rezoliucijos tekstas ir ataskaita apie delegacijos vizitą. Ji, ta ataskaita yra išdalinta E, suinteresuotiems parlamentarams. Bet e, jeigu kas norite, galite e, gauti ir daugiau informacijos, bet to, jeigu yra delegacijos narių čia parlamentarų, kurie norėtų pasisakyti, tai galite tai padaryti. Galite mielai papasakoti apie Pekino programos tesinį ir kaip buvo deramasi dėl jų. Like Pone Bauer, Norėčiau pabrėžti porą dalykų, kuriuos esame įsipareigoję padaryti. Vienas diskusija su pone Figenvals dėl vienos uh, lyčių tapatybės jungtinėse tautose. Mūsų buvo paprašyta šitą klausimą iškelti kitoje delegacijoje dėl to, kad situacija labai keista. su e, šios lyčių tapatybės kūrimu. Labai svarbu sukurti e, vieną instituciją. Dabartinės skirtingos institucijos remiasi e, viena savoka ir įtraukia kelis generalinius direktoratus, kurie atsa, dirba su lygybės klausimais ir į vieną vienetą. Kai kurios šalis sprendžia šios klausimus kartu su kitais klausimais, kurie tiesiogiai su šiuo nesusiję. Mūsų buvo paprašyta šitą klausimą iškelti kitoje delegacijoje skirtingose pasaulio šalise. Pavyzdžiui, Pietų Amerikos valstybėse, Afrikos valstybėse. Pasistengkite padaryti, ką galite, kai dalyvaujate savo delegacijų veikloje. O kitas dalykas, kurį turime iškelti, tai Europos Sąjungos e, ryšys su jungtinėmis tautomis. Man atrodo, kad dauguma iš mūsų laikosi tokios nuomonės, kad šis laikas yra lemiamas, norint išspręsti ES ėjimo link daugia šalių institucijų klausimą, tai yra link jungtinių valstijų. Mes dabar atliekame tik tais stebėtojo statusą ir beje nesame pirmose eilėse. E, aš manau, kad ponė komisarė Ašton turėtų rasti būdą, kaip sustiprinti savo pastangas pasiekti, kad ES atliktų tinkamą vaidmenį daugia šalėse institucijose. Ačiū. Tack, fru Bauer, för att lyfta det. Ačiū, ponė Bauer, kad tokį svarbų klausimą paminėjote. Ar dar kas nors iš parlamentarų norėtų išsakyti savo nuomonę? Ar ką nors papildyti? Prašom. Oui, merci, madame la présidente. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti Jums, taip pat norėčiau padėkoti mūsų atstovių delegacijai, kuri nuvyko į tą platformą, nes Mes atliekame labai nemažą darbą europiniu mastu, žinoma, dar labai daug kas liko nuveikti, tačiau labai svarbu, kad mes dalyvautumėm tame pasaulinėme judėjime iš jūsų žodžių galėjau išgirsti, iš to galėjau išgirsti, e, ką pasakė Edith Bauer, kad jūs labai atsakingai žiūrite į viską, kad mums, mums tą tenkančią atsakomybę labai atsakingai žiūrite ir į tai, kad, na, e, e, jungtinės tautos uh, E, kuria struktūrą, kuri dirbtų e, vyrų ir moterų lygybės klausimais, kaip matote, yra tam tikros grandelės, iš kurių susidaro labai sėkmingai grandinė. Niekada e, niekas nevyksta savaime, reikia prie to prisidėti, prie dirbti ir aišku, labai gerai, kad mes dirbame aktyviai. Okay. Dėkui. Ir aš taip pat norėčiau papriešti, kaip svarbu kad e, tokie tinklai yra mesgami ir jie stiprėja, kartu mes visi tai, to siekiame. Aš esu įsitikinusi, kad komiteto nariai e, tam pritarė. Labai svarbu užmėgsi tokius tinklus, kad mūsų uh, susitikimų reikšmė išauktų ateityje. Šiltai noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo delegacijos vizite. Dėkoju sekretoriatui, kuris organizavo viską. Uh, Labai daug buvo susitikimų, labai daug organizacinio darbo prireikė, kad mes galėtume taip aktyviai padirbti ir išspausti tiek daug naudos iš tos komiteto kelionės. Aš esu įsitikinusi, kad jūsų vizitas e, buvo reikšmingas, e, reikšmingiausias turbūt visiems jiems susitikimams, kuriuose mes dalyvavome ir tam, kad parlamentarai galėtų aktyviai dalyvauti per visą vizitą. Dabar einam toliau prie penktojo punkto. Ir čia yra kalbama apie pagrindinius gebėjimus kintančiame pasaulyje. 2010 e, m. darbo programos švietimo ir mokymo tikslams įgyvendinimas. E, čia E, šis klausimas į darbo atvarkį įtrauktas todėl, kad koordinatoriai nusprendė e, vasario 26 dieną, kad mes turėtume, atsiprašau, sausio 26 dieną, kad mes e, kartu su kultūros komitetu, kuris taip pat yra atsakingas už lyčių lygybę kultūros rytyje, bendraujant su ponia Hanebol, parengti daug skirtingų pakeitimų E, nuomonės e, projektui, kurį rengė kultūros komitetas. Dabar matome, kad mūsų parlamentarai pateikė šešis pakeitimų pasiūlymus. Ir aš norėčiau dabar paprašyti, kad ponė Hanebol pristatytų mums tuos šešis pakeitimus. E, šiandien tikrai e, mes jau turėsime, jeigu bus galima, balsuoti dėl šių, šių, šių pakeitimų ir mes juos galėsime pateikti tuos pakeitimus kultūros komitetui. Taigi aš sveikinu ponę Hannibal mūsų susitikime. Prašom žodis jums. Hello. Sorry, sorry, I was... Sveiki, labai atsiprašau, kad pavėlavau. Per porą minučių norėčiau paaiškinti pakeitimus. Kaip žinote, šioje ataskaitoje, šiame pranešime yra atžvelgti e, standartai, kurie buvo nustatyti 2010 metais ES švietimo, švietimo srityje. Ir kol kas tų standartų nepasiekta. Ir mes turime pasižiūrėti, ką reikia padaryti, kas netaip buvo, norint užtikrinti, kad pasistumėtume į priekį. Ir būtent todėl aš tuos pakeitimus ir pateikiau. Aš E, kultūros komitete esu koordinatorė, tai labai svarbu e, man buvo visą tai padaryti. Aš taip pat kultūros komitete esu atsakinga už e, lyčių aspekto integravimą. Dėl šios priežasties aš pateikiau šios pakeitimus. Uh, ir tai sustiprins tai, apie ką mes kalbėjome. Aš noriu pabrėžti svarbu. E, svarbu yra tai, kad švietimas ir mokymas yra e, dalis mūsų lyčių e, lygybės programos, norint sumažinti skirtumus tarp lyčių. Mes nekartą jau kalbėjome apie šitos dalykus ir žinome, kad dabar moteris daug mažiau turi darbo negu vyrai. Ir turbūt komitetas su manimi sutiks, kad jeigu mes turėsime kokią nors galimybę prisidėti prie tvarios tvarios plėtros augimo bei socialinės sanklaudos, mes e, norėsime įtraukti daugiau moterų į darbo rinką ir norime užtikrinti, kad jos iš tam tikrų sektorių nebūtų e, išskirtos. Būtent dėl šių priežasčių aš pateikiau šios pakeitimus, tikiuosi jūs jiems pritarsite. Ačiū. Ačiū, ponė Hannibal. Aš manau, kad e, labai puikus toks darbo būdas mūsų komiteto kolegos gali dirbti ir kitose komitetuose. Ir tokiu būdu mes tuos svarbius klausimus galime iškelti į dėmesio centrą. Taigi labai dėkoju poniai Honeybull. Dėkui už jūsų atliktą darbą. Niekas neturi jokių e, nuomonių ar komentarų. Tada darau prielaidą, kad galim balsuoti dėl pakeitimų. Ketvirtas A pastraipa. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, ketvirtas punktas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Penktas pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Taigi, Labai dėkoju. Dėkoju poniai Honeybull. Mes prieėmėme tuos pakeitimų pasiūlymus, kuriuos surinkome ir jie bus pateikti kultūros komitetui. Kitas darbo atvarkės punktas. Šeštas punktas ekonomikos nuosmukio ir finansų krizės lyčių aspektai. Čia e, koordinatoriai nusprendė e, renkti pranešimą savo iniciatyvą nuo mūsų komiteto. Turime paskirtą atsakingą pranešėją, poną Romevą, kuris yra atsakingas už šį darbą. Šiandien turime galimybę pirmą kartą padiskutuoti tą temą O po to e, siūlomas yra grafikas. Kovo 23 diena pakeitimų patikimo terminas. O gegužės mėnesį, gegužės 3-4 dienomis balsuosime dėl to komitete. Tikimės, kad plenarnėme posėdėje šis klausimas galės būti priimtas birželio mėnesį. Dabar aš labai norėčiau pasiklausyti atsakingojo pranešėjo. Suteikiu jam dabar žodį. Pone Romeva, prašom. Gracias, eh, reiškia... Labai ačiū. Tiesą sakant, šį klausimą reikia spręsti, reikėjo spręsti ir mums labai gaila, kad anksčiau negalėjome to padaryti nes dabar yra krizė ir sprendžiama klausimas, kaip iš tos krizės išbristi, tai norėčiau pasakyti, kad ko gero mums labai trūksta to teisingo interpretavimo, kurį galima taikyti lytims dėl, dėl krizės ir dėl krizės pasiekmių ir dar dėl visokių priežasčių, todėl manyčiau, kad <clears throat> tokį interpretavimą, lyčių interpretavimą reikėtų sėti su potencialu bei su investicijomis kurios skiriamos tai e, kriziai įveikti. Mes visi žinome, kokie yra ekonominiai aspektai krizės ir visą tai sakau dėl to, kad pranešėjo tikslas buvo užpildyti tuštumą, tiek kalbant apie situacijos analizę, tiek apie įvairius pasiūlymus. Jeigu mes dabar pasižiūrėsime e, įvairius taip, straipsnius, galbūt neišsamei juos panagrinėsime, bet tiesiog peržvelgsime ir jeigu pasižiūrėsime, kas buvo rašoma spaudoje pastaruoju metu, tai pastebėsime du dalykus. Pirmiausia, kad krizė palėtė kai kuriuos sektorius. Čia dar kartą norėčiau pasikartoti, kad e, daugelį spaudos komunikatų tai yra sakoma, taigi krizė palėtė tuos sektorius, kurie, kuriuose dirba vyrai, vyrų dauguma. Toliau, skaitant tuos straipsnius, matome, kad iš tų priemonių, kurios buvo pasitelktos, gali išplaukti kai kurių pavojų, būtent pavojus mažinti uh, E, viešasias išlaidas, tai gali daugiau įtakoti moterų situaciją negu vyrų ir daugelie šalių, galbūt netgi nedaugelie, o visose šalyse. Tai toksai mano būtų pirmasis pamastymas. Jeigu mes abu du tuos elementus turėsime galvoje, tai tuo met pamatysime, ypatingai išnekant apie pirmąjį, kad nepakankamai išanalizuota, kaip krizė palėtė įvairius sektorius, ne tik tais tuos, kurie buvo paminėti, kažkokias, tai, sakykime, kažkokias konkrečias gamyklas, kaip palėtė krizė, konkrečias gamyklas, kurios daro automobilių detalės, arba kaip Ispanijoje e, statybų sektorių. Ten dirba daugiausia vyrų, kaip jau minėjau. Tačiau ne visus sektorius mes palėtėme, bet juk visuos, vis, visus sektorius palėtė krizė. Krizė palėtė ir tuos sektorius, kuriuose dirba dauguma moterų. Viešųjų išlaidų mažinimas labai turės daug įtakos veiklai, kurią užsima moteris, moterų darbui. Į tai reikia atsižvelgti. Reikia atsižvelgti dar ir į tai, kad kalbant apie krizę, ir apie moterų darbą, tai moterų darbas ne visada vertinamas vienodame lygmenyje kaip vyrų. Į Niderlandus buvo nuvažiavęs žuvininkystės komitetas ir mes buvome susitikę su kai kuriais žuvininkistės sektoriaus atstovais. Aišku, per krizę šitas sektorius taip pat stengiasi kažkaip tai tą krizę suvaldyti. Mes kalbėjomės su įvairiais su įvairiomis moterų organizacijomis, su moterų asociacijomis, kurios turi taisyti tinklus, kai tie tinklai suplyšta. Aišku, darbas be galo sunkus ir tos moterų organizacijos, kurios taiso tinklus, tai tos struktūros nelaikomos sudedamąją e, žuvininkystės sektoriaus dalimi. Moterų darbas nepripažįstamas, tuo tarpu jų atliekamas darbas žuvininkystės sektoriui yra gyvybiškai svarbus, nes be tinklų žvėjai negalės sužvėjoti ne vieno kilbuko. Štai tokį E, pavyzdį pirmiausia, toks pavyzdys pirmiausia atėjo į galvą. Tuo norėčiau pasakyti, kad daugelis moterų tiesiog nematoma, nepripažįstama, o krizės metu moterys yra dar labiau pažeidžiamos negu vyrai ir įvairiuose sektoriuose. Juk kai kuriuose sektoriuose krizė paliečia ne tik tais darbo sektorių, bet kai juos paliečia, e, kai, kai jį paliečia, tai tada juk ieškoma kažkokius, kažkokio sprendimo. Tačiau, kai esi nematomas, kai tavo darbas nepripažįstamas, tai aišku negalima gauti pagalbos iš šalies. Į tai reikia labai atsižvelgti. Tai tikrai nusipelno mūsų dėmesio tą veiklą, tą darbą, kurį atlieka moteris, reikia padaryti matomu, pastebimu, nes būtent tas sektorius, kuris yra nepripažįstamas ir nematomas, yra paliečiamas, jį reikia gydyti, nes moteris nuo to kenčia. Toliau atsakomybė tenkanti dėl krizės. Galvočiau, kad jeigu žiūrėsime į finansinį sektorių, o juk finansinis sektorius ir sukėlė krizę, konst, galėsime konstatuoti, kad finansinis sektorius yra toks sektorius, kuriame daugiausia dirba vyrų. Mes padarėme apklausą, na ne visai apklausą, gal surinkome duomenis. Ir paaiškėjo, kad trys svarbiausios finansinės institucijos e, Europoje e, investicijų bankas, ir kitos dar dvi institucijos yra tokios institucijos, kurioms vadovauja vyrai. Ir tuose institucijose, tuose institucijose e, vadovaujančiose struktūrose moterų yra viso labo 16 procentų. Taip kad tikrai galime konstatuoti, kad kalbant apie šių finansinių institucijų valdyme yra baisus dis disbalansas, atsiradęs baisus disbalansas. Jeigu dar giliau pažiūrėsime į situaciją, galima konstatuoti, kad jeigu Lehman Brothers būtų Lehman Sisters, galbūt ta krizė nebūtų tokia baisi. Aišku, labai lengva tokį juokelį suskelti, labai atsiprašau visų, tačiau uh, iš mūsų atliktų analizių matome, kad tuose bankuose, kur yra išlaikyta geresnė pusiausvyrą tarp lyčių, krizės pasiekmes netokios baisios kaip tuose bankuose, kur vyrų dauguma. Nežinau, ar galima kokias nors išvadas iš to padaryti, tačiau bet kokiu atveju į tai reikia atkreipti dėmesį. Dėl to ir paminėjau šitą aspektą savo analizėje. Mes šiame sektoriuje turėtumėm imtis priemonių, kad valdymo organuose, politiniuose organuose ir tuose organuose, kurie turi didžiausią ekonominį svorį visuomenėje, būtų sudarytas geresnis vyrų ir moterų santykis. Paimkime, kad ir Islandijos pavyzdį. Ten buvo didelis dėmesys kreipiamas į e, moter, vyrų ir moterų santyki, ypatingai tose institucijose, kurios e, priima sprendimus ir buvo užsibrieštas tikslas, kad įmonėms vadovauti turėtų ne mažiau kaip 40 procentų moterų kokios, kokią atsakomybę turi moterims ten tekti kad galėtumėm kovoti su tais dalykais, kurie ir sukėlė krizę. Ir dar vienas dalykas, apie kurį turėtumėm kalbėti, į kurį turėtumėm atkreipti dėmesį - paliatyvinės priemonės. Vienais atvejais galime šnekėti apie investicijas, kitais tik apie paliatyvinius dalykus, apie paliatyvinės priemonės, Bet kokiu atveju reikėtų gal ir vieną, ir kitą pasitelkti, kad sukurtumėm teisingą socialinį modelį. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad labai svarbu, kai kalbame apie įvairias sritis, apie įvairias progas sukurti darbo vietas, labai atidžiai žiūrėti, kad tos kūriamos darbo vietos būtų žalios darbo vietos, kad tai būtų vadinamasis Green Deal. Labai reikėtų pasižiūrėti, kaip investuoti į tą darbo vietų kūrimą, kad būtų investuojama į tokias darbo vietas, kurios naudotų e, švarę energiją, kurios mažintų CO2 išskirimą į atmosferą. Tai yra be galo svarbu, tačiau reikėtų nepamiršti ir to, kad jeigu neveiksime e, pasitelkdami dar ir papildomų priemonių, jeigu su tomis priemonėmis nesieksime, kad moteris dalyvautų labiau darbo rinkoje, jeigu nesilaikysime vyrų ir moterų e, geresnio santykio išlaikymo darbo vietose, tai tada nepataisysime tos situacijos, kuris susidarė per krizę. Labai daug sektorių dėje dėje e, be galo vyriški, o kadangi jau taip, tai galime padaryti vėlgi tokių pačių klaidų. Tokių pačių klaidų reikėtų vengti. Bent jau tų, kurias aiškiai galėjome identifikuoti apie, a, e, praeitėje. Taip kad reikėtų labai labai žiūrėti įvairiose srityse, kad vyrų ir moterų santykis būtų panašus. Toliau investicijos į kitus sektorius į tokius sektorius, kuriuose dirba daugiausia moterų. Į juos investuoti reikėtų dėl to, kad moterų atliekamas darbas būtų labiau matomas, e, tai nebūtinai turėtų būti viešasis sektorius, e, gali būti ir kiti sektoriai, tačiau kol kas to nematyti, tikrai nematyti, kad taip vyktų ir dėl to tenka tik tais apgailę stauti. Deja, iš komisijos pateiktuose pasiūlymuose mes net nematome, kad tokia mintis išsirutuliotų. Mes manome, kad viešasis sektorius, viešojo sektoriaus veikla turėtų būti labiau pabrėžiama, taip pat gydomo, e, gydimo paslaugų sritis turėtų būti e, paminėta, socialinės rytis. Visa tai yra tokios sritis, visos tos sritis yra tokios sritis, kuriuose dirba daug moterų ir jų darbą reikėtų aiškiai e, iškelti ir įvertinti. Dabar netrukus pereisiu prie išvadų. Parlamento speciali komisija sprendžia klausimus, kaip išbristi iš ekonominės ir finansinės krizės, tačiau mes kovojame už moterų teises ir šioje ataskaitoje galime parašyti kai kurias idėjas, nurodyti kai kuriuos kelius, kuriais galima iš tos krizės išeiti. Arba nurodyti tam tikras profilaktinės priemonės, kad nepadarytumėm tokių pačių klaidų, kurias jau padarėme praeitie. Dabartinėje situacijoje matome, kad krizė labiausiai palėtė moteris. Juk moteris vis labiau dalyvauja ekonomikoje, apskritai pasaulyje. Taigi krizė palėtė moteris, natūraliai jas galėjo, natūraliai jas sužeidė, labiausiai palėtė Bet taip atsitiko ne tik dėl to, kad moteris e, dalyvauja e, šioje veik... E, pasaulyje, apskritai pasaulio gyvenime, bet dar ir dėl to, kad moteris yra labiausiai pažeidžiamos. E, Moterys yra diskriminuojamos. Moterims sunku suderinti savo profesinį ir asmeninį gyvenimą. Labai daug įvairių elementų ir visus juos reikėtų atsižvelgti įgyvendinant tą vadinamąją 20-20 darbo atvarkę. Dar kartą noriu pabrėžti, kai kurie iš jų tikrai nėra įtraukti į tą darbo atvarkę. Mūsų darbas pasirūpinti, kad jie būtų įtraukti. Ačiū. Uh. Não temos inscrições, estou eu inscrita porque. Ačiū. Atrodo, daugiau niekas neprašo žodžio, tačiau aš, būdama šešėlinė pranešėja socialistų frakcijos vardu, norėčiau pasakyti porą žodžių dėl šios, šio pranešimo. Uh, Šiame pranešime kalbama apie labai svarbes temas. Viena iš jų ypatingai svarbi, aktuali. Pranešėjas mums jau pasakė, kad šią krizę sukėlė daugiausia vyrai. Ir daugiausia e, tai kilo dėl to, kad trijose finansinėse institucijose yra, dirba nedaug moterų, o tos institucijos yra Europos namai. Taigi moterų atstovavimo trūkumas e, yra ir 27 valstybėse narėse, nacionalinėse institucijose. Nei viename iš nacionalinių centrinių bankų nevadovauja moteris. Visur tik vyrai. Taip pat teisinga pastebėti, kad moteris labiausiai nukentėjo nuo šios krizės. Būtent moteris daugiausia kenčia nuo na, mažinamų darbo vietų, mažinamų atlyginimų, prastėjančių socialinių sąlygų, jos turi mažiau galimybių uh, įtakoti priimamus sprendimus e, finansų ir ekonomikos srityse. Taip pat moterų ir vyrų atlyginimų skirtumas buvo paminėtas. 2007 metais ta spraga buvo 15 procentų, dabar jį padidėjo iki 17,5. Taigi Europos vidutinė atlyginimų spraga padidėjo. Aš manus, manau, kad svarbu mums pagalvoti apie tai, kaip moteris gali prisidėti prie to, kaip išsikapstyti iš krizės. Šis klausimas turi e, dvi pusės. Reikia, e, be abejo, e, įtaka padarė, kriziai įtaką padarė ir moterų atstovavimo trūkumas. Antra, mes turime pagalvoti, kaip moteris gali prisidėti prie e, išeimo iš krizės. Labai svarbu atsižvelgti į atliktus tyrimus. Šiais tyrimais sakoma, kad įmonės, kurios, kurių valdybose, direktorių e, tarybose dirba daugiau moterų, veikia geriau, rezultatai jų geresni. Ir tos įmonės, kurių e, tarybose yra daugiau moterų, greičiau atsigavo akcijų biržose. Tokių įmonių uh, rezultatai, apyvarta taip pat yra didesnė. Taigi jų rezultatai vidutiniškai yra geresni. Tai iš esmės parodo kad didesnis moterų atstovavimas yra teigiamas dalykas. Yra ir kitų tyrimų rodančių, kad investavimas į moteris uh, yra ge, gera investicija ne tik įmoniai, bet ir visai visuomeniai. Buvo įrodyta, kad moterys daugiau investuoja pinigų į savo vaikų mokymą, e, skatina savo vaikų akademinius gebėjimus bei išsilavinimą ir taip pat atlieka esminį vaidmenį valdydamos šeimos biudžetą. Dar vieną dalyką norėčiau paminėti. Be to, kas jau buvo pasakyta, išgirdome kelis pavyzdžius, pavyzdžiui, iš Norvegijos. Taip pat yra pavyzdys iš Prancūzijos. Prancūzija dabar uh, E, siekia nustatyti 40 procentų kvotą savo akcinėse bendrovėse ir akcijų biržoje e, direktorių valdybose. Taigi jie siekia nustatyti e, moterų atstovavimo kvotų sistemą netgi įmonėse. Taigi, padarysiu išvadą. Iš šios e, iš šio pranešimo matome, kad kalbant apie 2020 metų strategiją, randame e, nemažai erdvės ir tai yra naujas ekonominės plėtros, para, nauja ekonominės plėtros paradigma, kurioje reikia atsižvelgti ir į moterų dalyvavimą, bei iš kitos pusės į naujų ekonomikos politikos krypčių pasiekmes visiškai aišku, kad nei viena kita politikos kryptis neturi tokios įtakos e, moterims, kaip turi vyrams. Todėl labai svarbu atsižvelgti šioje 2020 m. strategijoje į moterų uh, vaidmenį. Ir svarbu nepamiršti ir šios paradigmos, kai kalbame apie moterų dalyvavimą bei ekonomikos augimą ES bei apskritai valsty, valstybėse narėse. Keli kalbėtojai prašė žodžio. Levandžatį. Prezident. Ačiū. Labai daug įdomių dalykų yra šioje ataskaitoje. Norėčiau ponui Romerai padėkoti ir poniai Estrelai taip pat už pagiriamuosius žodžius, nes labai daug svarbių temų čia yra paliesta. Ką tik pasakėte, ponė Strela, kad labai didelė problema, kad moteris nedalyvauja užimant kai kuriuos atsakingus postus, tiek kalbant apie europinio, tiek apie pasaulinio lygio e, postus. Jūs kalbėjote apie skirtumus e, tarp atlyginimų ir nu, minėjote kai kurios procentus. Norėčiau, kad labai konkrečiai tai, e, tuos dalykus įtrauktumėm į metų darbo tvarkę. Tam, kad moteris uždirbtų tokį pat atlyginimą kaip vyras, nuo 1 sausio iki 31 e, gruodžio moteris turi dirbti iki 26 kovo. Tai reiškia, kad moteris turi dirbti daugiau negu vieną e, ketvirtį per metus. Kaip matote, labai didelis atotrūkis tarp e, atlyginimų, labai didelė žala moter, moterims lyginant su vyrais. Tikrai nekalbu kaip feministė. Aš norėčiau, kad būtų, kaip pilietė norėčiau, kad būtų lygiai traktuojama pagal kompetenciją, e, pagal atliekamą darbą ir atlyginimas būtų mokamas. Šiandieną nuo krizės moterys kenčia labiau negu vyrai, kaip jūs ir minėjote. Todėl reikia, kad mes krizės akivaizdoje galėtumėm veikti aktyviau. Toks didelis atlyginimų atotrukis neturėtų būti dalykas, ties kurio užmerktumėm akis. Čia reikėtų nusistatyti labai aiškius tikslus. Čia jau yra šiek tiek užsiminta apie tai, tačiau reikėtų ko gero detaliau panagrinėti statistiką, vyrų, moterų statistiką. Aišku, pradžia gera, bet reikėtų dar labiau pasigilinti, dar labiau, e, dar labiau pasižiūrėti, kaip tą spręsti. Tikrai tas atlyginimo atotrukis yra labai negeras dalykas ir moteris jau to nebegali ištverti. Dar vienas labai svarbus dalykas, kurio neradau jūsų ataskaitoje, ponė Romeva, ir labai norėčiau, kad jis ten būtų. Moterys turi daugiau diplomų negu vyrai. Ir tą reikia paminėti ataskaitose. Tai matosi iš bet kokios statistikos. Su CDFOPu dirbome tą temą nagrinėdami. Mes ir kitose struktūrose žiūrėjome, koks yra moterų išsilavinimas ir visur pamatėme, kad moterys yra aukštesnio išsilavinimo negu vyrai. Tai kaip galima paaiškinti tokį atotrūkį tarp vyrų ir moterų, kad moterys, pavyzdžiui, nepilno etatų dirba, per e, rangovus teisiškai yra silpnesnės, tuo tarpu, kai jų išsilavinimas yra geresnis. Štai kokios, štai kokios problemos atspindėjimo norėčiau jūsų ataskaitoje. Nes būtent tuos dalykus reikia spręsti. Aš manau, kad krizė yra tarsi savotiškas ekranas, per kurį mes pamatėme silpnasias vietas ir turime tas vietas pataisyti. Aišku, mes daug ką galime apšnekėti, aptarti posėdžiuose, tačiau e, tai ir lieka tik tai žodžiais, mes jų darbais nepaverčiame. Taigi noriu bet kokiu atveju, kad būtų paminėta toks dalykas, toks faktas, kaip e, atotrukis tarp moters užimamų pareigų ir jos išsilavinimo. Norėčiau, kad būtų paminėta dar viena problema šioje ataskaitoje, o būtent kova prieš vadinamasias žalias klubas. sprendimų ieškoti reikia, bet galbūt reikėtų pasižiūrėti, kas trukdo moterims daryti pažangą, ar tai privačiame, ar tai valstybinėme sektoriuje. Aš manyčiau, kad tą reikėtų daryti visur, ne tik, tais, ne tik tai švietimo srityje, nes jeigu švietimo srityje tą padarysime, tai rezultatus pamatys tik mūsų anūkai. Toje 2020 strategijoje reikėtų pasižiūrėti dar ir į tokius dalykus, kaip visą gyvenamą trunkantis mokymasis, e, kad moteris galėtų laisviau rinktis kelią, kuriuo norėtų eikti, eiti. Na, statistikos galbūt čia neminėsiu, nes jos nelabai ir žinau, tačiau bet kokiu atveju tema yra labai svarbi ir skaudi. Trečia tema, kurią norėčiau įtraukti į tą ataskaitą. Na, galbūt ne tai, kad ji neįtraukta ta tema, tačiau neįtraukta taip, kaip norėčiau, kad būtų kad valstybinis sektorius rodytų pavyzdį. Pone Estrela pasakė, kad Prancūzijoje turi būti nustatyta kvota, kiek turi dirbti moterų, kad jų turėtų būti nedaugiau, ne mažiau kaip 40 procentų. Mintis nebloga. Tačiau kodėl, e, kodėl e, privataus sektoriaus prašyti to, ko nedaro viešasis sektorius? Aš žinau, kad kuo aukštesnė atsakomybė, tuo mažiau lieka moterų hierarchijoje. Todėl mano pageidavimas būtų toks, kad viešasis sektorius rodytų pavyzdį ir kad ta strategija 2020 taip pat įtrauktų tokį tikslą. Ketvirtas punktas. Čia gal daugiau tam tikras prisipažinimas dėl kvotų. Norėčiau pasakyti, kad kai Prancūzija įvedė kvotas politikoje, aš pažiūrėjau į tai labai įtariai, nes kvotos kažkuria prasme reiškia, kad nustatomas, nustatomas apsauginis barjeras tam tikrai kategorijai, kurią galėtumėm pavadinti silpna. Aš sakyčiau, kad jeigu jau kompetencijos vienodos, tai ir suklasifikuojami į tą pačią kategoriją žmonės turėtų būti vienodai. Tačiau tai vyko prieš keletą dešimčių metų. Kai žiūriu iš šios dienos perspektyvos, turiu prisipažinti, kad kvotos vis tik tais padeda išlaikyti tą paritetą. Bent jau eiti link to pariteto. Kvotų metodo betotriškai laikytis nereikėtų, nes aš tikrai matau praktikoje be galo daug žmonių, kurie sako, e, moterys nekompetentingos, bet vis tiek mes jas padarysime nu, žmogumi numeris 2, numeris 4 ar panašiai. Tikrai taip nėra. Kompetentingos yra moteris. Aš matau, kad kompetentingos moteris išsilaisvina, e, išsilaisvina kad užsižimtų at, e, e, aukštesnės pareigas, nors tokių moterų nėra daug. E, Kvotos tikroje politikoje yra tam tikri svertai, kaip ir kiti svertai, kurių paprašiau, kad būtų sukurti. Aš manau, kad kvotos galėtų būti tam tikra priemonė, kurią galėtumėm pasitelkti siekdami kažkokio tikslo. Tai neturi būti savitikslis dalykas. Dar vienas punktas, dėl kurio turėtumėm būti šiek tiek budresni, visi kartu budresni. būtent suderinimas šeimininio gyvenimo ir profesinio gyvenimo. Ir tuose tiksluose 2020 norėčiau, kad tai būtų įtraukta, nes tai yra tikrai labai svarbus elementas. Visiems mums reikalinga kažkokiu tai priemonių, kurios galėtų padėti suderinti profesinį ir šeimininį gyvenimą. Labai ačiū Jums. Dabar žodis. Pane Lam. Doamna președintă, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją už atliktą darbą. Manau, šiame pranešime yra labai gerų pastebėjimų ir džiugu, kad parlamentas ėmėsi iniciatyvos parengti tokį pranešimą. Aš visiškai pritariu kolegai, kolegiai Lydestrela ir poniai Šatie. Aš e, norėčiau pasakyti, kad vienodos galimybės turi būti labai gerai apibrėžtos 2020 metų strategijoje. Ekonominės krizės socialinis poveikis ypatingai jaučiamas moterims, ypač kai kalbame apie prieigą prie darbo rinkos. Aš manau, kad e, viešasis sektorius turėtų parodyti pavyzdį lygybės srityje. Rumunijoje, pavyzdžiui, numatoma labai daug mažinti darbo vietų per ateinančius laikotarpius, būtent tuose sektoriuose, kur daugiausia dirba moteris, pavyzdžiui, švietimo sektoriuje. Numatyta šį mėnesį sumažinti 5, 1500 15 tūkstančių e, darbo vietų, o 85 procentus iš jų e, užima moteris. Taigi jos labiausiai nukenčia nuo ekonominės krizės. Dėl to aš manau, kad mūsų e, pranešime turėtų būti atkreiptas dėmesys valstybių narių dėmesys į šitą klausimą. Kai valstybės sektoriuje yra mažinami etatai, Pirmasis kriterijus, kuris pritaikomas mažint darbo vietas, e, turėtų būti tas, kad jeigu vienintelė pajamas uždirbanti e, šeimoje yra moteris, tai jos neturėtų būti leidžiama atleisti. Reiktų užtikrinti vienodas sąlygas vyrams ir moteriams agentūra atsakinga už um, smurtą namuose. Turi per mažai darbuotojų. Apskritai, ją prarijo kita uh, valstybinė institucija, taigi uh, atsakinga už smurtą institucija iš esmės pradingo. Uh, Tad jeigu mes iš tiesų norime vienodų sąlygų vyrams ir moterims ir jeigu iš tiesų norime tai skatinti, turėtume užtikrinti, kad tos institucijos, kurios turi kovoti už moterų teisės, galėtų efektyviai funkcionuoti. Ir galiausiai, nemažiau svarbus dalykas, yra tai, kad per krizę reikia investicijų. Tai girdime gana dažnai. Manau, kad turėtume labiau pabrėžti moterų dalyvavimą ekonominėje veikloje, gaunant kreditus ar finansavimo programas ar, pavyzdžiui, didinant efektyvų energijos naudojimą, dalyvaujant atsinaujinančio energijos šaltinių projektuose. Šie projektai e, turėtų būti atviri moterims, kurios galbūt norėtų jais pasinaudoti būtiniams tikslams. Tai būtų dar vienas pasiūlymas. Tuo baigiu savo komentarus aš tikiuosi, kad iki balandžio, nežinau kada yra e, pakeitimų pateikimo terminas, e, bet aš tikiuosi, kad iki to termino aš e, rasiu dar įdomių elementų, kuriuos galima būtų įtraukti į šį pranešimą. Ačiū. Pane Gurmai. Kasun, Elisarė. Dėkuoju. Visų pirma, aš norėčiau pritarti savo kolegoms. Taip, pozityvi diskriminacija mums yra reikalinga, kad daugiau moterų užimtų vadovų pozicijas Kaip e, Konstitucinių reikalų komiteto vicepirmininkė, aš norėčiau pasiūlyti parengti e, pranešimą dėl lyčių lygybės šioje srityje ir aš tikiuosi, kad EPP frakcija mus parems, nors praeitoje kadencijoje jie to nepadarė. Atsiprašau, kad aš pavėlavau į šį posėdį. Aš e, klausiausi būsimojo e, konstitucinio teismo e, nario klausimą. Aš džiaugiuosi, kad e, esu šioje pranešimą rengiančioje grupėje ir kad turime gerą sekretoriatą. Labai svarbu, kad ponas Romeva, kuris šiuo klausimu jau kurį laiką dirba, akcentuoja svarbiausius punktus. Tai yra gerai subalansuotas pranešimas ir jame yra pabrėžiami dalykai, kuriuos ir mes turime suprasti, ir piliečiai turi geriau suprasti. Moterims e, e, rizika kitokio pobūdžio kyla, moteris kitaip priima sprendimus. Ir labiau reikėtų akcentuoti blaivių sprendimų reikšmę Mes prieš priimdamos sprendimą suskaičiuojame iki trijų. Mes labiau akcentuojame tolimesnę perspektyvą. Dėl ekonomikos krizės akivaizdu, kad darbo neteko 80 procentų vyrų, nes finansų sektorius labiausiai nukentėjo automobilių sektorius ir statybų sektorius. Tuose sektoriuosegi dominuoja vyrai. Jeigu pažvelgtume į Prancūzijos statistiką, tai pamatytume, kad išgyveno du bankai. Vienas jų buvo valdomas moterų, visa valdyba buvo moteris, o kitas buvo e, bankas, kurio valdyboje didžioji dauguma buvo moteris. Aš taip pat suprantu, kad stiklinės lubos kaip reiškinys turėtų būti e, panaikintos ir reikėtų pašalinti atlyginimų skirtumus. 2007 metais mes kalbėjome apie lygčių lygybę, pažymė 50-asis Romos sutarties metnės ir tada buvo jau pabrėžiama, kad vienodas atlyginimas turi būti mokamas už vienodą darbą, nepriklausomai nuo lyties. Norėčiau priminti kad šiame pranešime yra pasakyta, kad jeigu viskas rutuliosis tokiu greičiu kaip dabar, tai prireiks 70 metų, kad išnyktų skirtumai tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Taigi reikia sukurti reikalingas priemonės ir dokumentus, kurie tą procesą pagreitintų. 2007 metais buvo parengti tie dokumentai, dabar 2010 metai ir moteris dar turi 60 dienų dirbti ilgiau per metus negu vyras, kad gautų tą patį atlyginimą. E, kuo daugiau vaikų moteris turi, tuo didesnis tas atlyginimų skirtumas. Todėl e, už, už tą patį atlygį moteris, turėdama keletą vaikų, turi dirbti gerokai ilgiau negu vyras. Svarbu, kad pranešime yra minima civil, pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos. Manau, kad jos turėtų aktyviau dalyvauti ir be bejonės reikėtų neužmiršti Eurostat statistikos e, pagal lyčių lygybę ir ją turime vertinti rimtai. Aš manau, kad reikia iškių politinių ketinimų ir noro, kad ta statistika būtų deramai įvertinta. Aš manau, kad komitetas dirba tą kryptimį, mes turim valios ir sveikinu pranešė rengiant tokį pranešimą. Ačiū ponia Gurmai, ponia Liuling. Ačiū pirmininkė. Turiu prisipažinti, kad šiek tiek mane nustebino tokios neigiamos gaido šiame e, pranešime. Labai daug kas generalizuojama, daug teiginių yra mažai pagrysti. Man atrodo, kad e, pirmiausia, pirmiausias dalykas, ką mato pranešėjas, tai yra skylė sūryje, ne pats sūris, ne ta kietoji medžiaga. kas yra e, ta dominuojanti ekonomistų srovė? Krizę sukėlė vyrai, vyrai labiausiai mm, sudirba tą finansinį sektorių. Na, nežinau, jeigu moteris turėtų padaryti, e, pa, ištverti tokius pačius kaltinimus finansinėme sektoriuje, tai aš net nežinau, nes tikrai nežinau, kodėl vyrai čia naitai baksnojami pirštu. Kitoje konstatuojamojo dalyje pasakyta, kad e, buvo e, e, panaikintos arba užvilkintos kai kurios priemonės, kuriomis yra siekiama lygybės tarp vyrų ir moterų. Mano šalyje bent jau taip nėra. Todėl man atrodo, kad tokios uh, Tokie teiginiai yra nepagrysti. Kuo jie pagrysti? Sakykime, kad ir toks teiginys, kad moteris e, nepaukštinamos, kad moteris yra e, išeliminuojamos, iš ko išeliminuojamos. Reikia labai pasigilinti į tekstą, labai panalizuoti, kad ne, neapsijuoktumėm jeigu kartais priimtumėm tokias formuluotės. Skundžiamasi, kad moterų yra per daug viešajame sektoriuje. Na, ką padarysi? Moterys viešajame sektoriuje bent jau mano šalyje gyvena geriau negu privačiame. Tai kodėl dabar sakoma, kad moteris labai brangiai kainuoja, kainuoja švietimui. Kai kuriuose. Š... Tikrai negalima teikti, kad moterys viešajame sektorėje diskriminuojamos. Bent jau mano šalyje, tai jos tikrai nediskriminuojamos nei kalbant apie prieigą prie darbo, nei apie atlyginimą. Ko gero vyrai šioje srityje diskriminuojami. Bent jau švietimo srityje, nes švietimo srityje moterų yra per daug. Ir iki šiol moterų atlyginimas yra lygiai toks pats geras švietimo sitie kaip ir vyrų, taip kad reikėtų ir pozityvių veiksmų imtis, kad vyrų bent jau vienas kitas išliktų mokytojų tarpe. Reikėtų pasižiūrėti bent jau mano šalyje, kaip padaryti taip, kad teisėjų daugiau vyrų būtų. Didelė dauguma teisėjų moterys pas mus. Kodėl? Todėl, kad moteris e, studijuodamos teisę E, daug geriau gyvena viešajame sektoriuje, daug geriau gyvens būdamos teisėjos e, ir dirbdamos viešajame sektoriuje, negu perėjusios į privačią, privatų sektorių, atidarydamos advokato kabinetą privatų. Galiu pasakyti, kad ne vien migruojantys darbuotojai dirba mano šalyje, o mano šalyje tokių tikrai daug. Ir tikrai ne vien migruojantiems darbuotojams suteikiamos socialinės garantijos. Ne vien jie turi prieigą prie sveikatos apsaugos. Tai kodėl dabar steigti tokius dalykus, kad migrantai netenka tokių dalykų. Legalūs migrantai visą tai turi, galbūt to neturi nelegalūs migrantai. Tai kaip galima tokius dalykus tvirtinti? Daug dar ko galiu paminėti šioje, šiame pranešime. Taip kad manyčiau, kad reikėtų labai atsargiai žiūrėti į mūsų išsakomus teiginius, kad neperdėtumėm, kad negeneralizuotumėm tokių dalykų, kurie tikrai nėra tipiniai valstybėse narėse. Net nežinau, 20 dalis, 20 paragrafas. Labai abejoju, 2,8 milijonai žalių darbo vietų. 2,8 milijonų darbų, žalių darbo vietų sukūrimas. Na, dar noriu pasakyti porą žodžių dėl atotrukio tarp atlyginimų. Jie yra. Bet jų, bet, nėra, bet jų nėra tiek daug. Jų yra kažkiek tai. Mes gavome tokį dokumentą, kuris šiek tiek pretenzingų pavadinimų yra pavadintas Moterų hartija. E, ir toje moterų hartijoje yra atsakyta, kad atotrukį tarp atlyginimų reikėtų su, sumažinti iki 2014 metų. E, vis tik tais atlyginimų, e, atlyginimai jau yra išlyginti nuo 75 metų. Nežinau, kokius duomenis komisija turi, kokių duomenų komisija neturi, kad galėtų įvertinti, ar ta direktyva, kur yra gera direktyva, yra teisingai įgyvendinama. Be kita ko, ta direktyva leido <clears throat> moterims milijonus, milijonų, milijonus frankų uždirbti viešajame sektoriuje dėl to, kad kreipėsi į teismą, siekdamas spręsti kažkokias tai, e, kažkokius tai e, dalykus, kurie yra neteisingai gyventinami. Tačiau reikia moteriams drąsoms, kad galėtų kreiptis į teismą. Aišku, kad yra tam tikri sektoriai, e, kuriuose moterų mažiau, bet yra ir tokių sektorių, kuriuose moterų yra daugiau, kuriuose jos dominuoja. Galbūt atlyginimai vienose srityse yra didesni, kitose e, vyrų, kitose, bet kitose sektoriuose tie atlyginimai vienodi. Reikėtų kolektyvinių dėrybų dėl atlyginimų. Man tikrai įdomu, kaip komisija ketina sumažinti atlyginimų skirtumus iki 14 metų. Juk Vokietijoje, jeigu sumažintumėm tokius skirtumus, tai e, bendras vidaus produktas padidėtų 30 procentų. Neįsivaizduoju, kas tokius skaičiavimus atrodo man, bet kokiu atveju jie e, rodosi e, perdėti. Jeigu taip iš tikrųjų ir būtų, tai tada kaip stebuklingai šoktelėtų į viršų mūsų ekonomika? Galbūt reikėtų pasižiūrėti, kaip šiame pranešime geriau susitvarkyti su informacija. Informacija, kurią turi Europos komisija, užuot taškiusius čia kažkokiais tai nepagrįstais teiginiais, į kuriuos tikrai niekas rimtai nepažiūrės. Merci, Ačiū, ponė Liulin. Dabar aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją. Ar yra komisijos atstovų, kurie norėtų prisidėti šios diskusijos šiandien? Nu. E... Panašu, kad ne. Tada suteiksiu žodį pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Čia dar kartą keičiamės nuomonėmis. Atsiprašau, pirmą kartą keičiamės nuomonėmis. Akivaizdu, kad rengdami pranešimus mes turbūt rafinuosime kai kurias aspektus ir įtrauksime naujų te elementų, kurie pirminėme teksto variante kol kas nesurašyti. Labai bendrai norėčiau apibendrinti viską, ką pasakė kolegos. Porą dalykų norėčiau pasakyti, kurių neminėjau ir kurių nepakankamai uh, akcentavau, bet jie yra labai svarbus. Keletas kolegų čia paminėjo juos. Pone Liuling apie tai kalbėjo irgi. Turiu galvoje e, temą, kuri yra susijusi su moterų teisinėmis, smurtų prieš moteris. Nes e, dėl to nes manome, kad tas reiškinys auga, statistiška tai parodo. Krizės laikotarpiu smurto mastai didėja. E, žmonės yra linkę smurtauti, kai atsiranda tam tikras nesaugumo, netvirtumo jausmas. Ir be bejonės aukomis dažniausiai tenka moterys, tampa moterys. Aš pabandžiau apie tai pranešime kalbėti. Negalima šios temos pamiršti, nes tai yra tiesioginis krizės padarinys blogos politikos, kuri buvo vykdoma padarinys. Dar vienas momentas, kurį pamiršau. Jis yra susijęs su moterimis imigrantėmis. Kas joms atsitinka, kai jos e, praranda darbą, bet e, būtent jos yra pagrindinės pajamų nešėjos į šeimą. Manau, kad apie tai reikėtų plačiau pakalbėti. Dar porą momentų norėčiau paminėti, kurie išplaukė šioje diskusijoje. Aš sutinku, kad yra svarbu suteikti pavyzdžių ir e, būtent jie turėtų išplaukti iš e, visuomeninio sektoriaus. Akivaizdu, kad e, egzistuoja problemų būdingų būtent privačiam sektoriui, bet e, visuomeninis sektorius taip pat turėtų nepamiršti, kad jis yra atsakingas už visą visuomenę. Turiu galvoje visuomenį valstybės biudžetą, politiką, kurioje atsispindėtų lyčių skirtumų dimencija. Kaip jau sakiau, neretai būna priešinamasi mūsų nustatytiems politiniams tikslams, todėl e, valstybės sektorius turėtų stengtis atsižvelgti į tuos veiksnius. Būtina to nepamiršti ir tai akcentuoti. Kai kalbame apie pozityvę diskriminaciją, apie kvotas, E, tai dažniausiai mes visi turim tą patį galvoje, turim ieškoti priemonių, kurios palengvintų moterų integraciją, ypač e, kalbant apie jų darbą atsakingose pareigose. Visiškai sutinku su tais, kurie apie tai kalbėjo. Turime e, šią problemą spręsti kaip bendros visumos problemą. Tokiu būdu mes tik pakeisime situaciją kalbant apie šeimos ir profesinio gyvenimo suderinimo galimybės. Šią temą būtina aptarinėti ir įtraukti į šį pranešimą, nes tai yra vėlgi vienas iš tų klausimų komplekso elementų. kalbam ne tik apie šeimos gyvenimo ir, darbo, ir profesinio darbo suderinimą. Turėtumėm kalbėti bendrai apie asmeninio gyvenimo suderinimą su profesinė karjera. Ne tik moterys, bet ir vyrai turi teisę e, į asmeninį gyvenimą greta profesinio gyvenimo. Ir paskutinis mano komentaras. Norėčiau sugrįžti prie to, ką sakė ponė Liuling e, tiesą sakant, aš esu surinkęs tik skirtingų šaltinių informaciją kol kas ir ją bendrai dabar bandau peržvelgti, bet skirtingi informacijos šaltiniai kartais teikia skirtingas duomenis. Kalbame apie ekologiškos žaliosios ekonomikos raidą. Europos komisija iškėlė šį planą ir tai yra viena iš sričių, apie kurią aš pagalvau savo pranešime. Tada iškyla uh, ta stiklinių lubų ir patikimumo tema. Jeigu mes kalbam apie patikimus informacijos šaltinius, tai pirmiausia galvom apie valstybės mastų pateikiamą informaciją, valstybinę informaciją. Uh, Bet to pranešime aš kalbu apie teisės. Ir moterų atsakomybę reaguoti. Turime 27 valstybės narės. Į ES eina ne tik Luksemburgas. Padėtis Luksemburgė e, labai smarkiai skiriasi nuo daugelio kitų šalių. Europa bendrai turėtų būti atidi ir akyla. Kai kuriuose valstybėse yra pavyzdžių, kuriuos galėtume perimti. Bet e, jeigu pažiūrėtume, kokia padėtis susidarė visose 27 šalise, tai pamatytume, kad skirtumai yra dideli. Ir e, tam tikri modeliai gali būti kopijuojami, kai kurie ne. Uh, Todėl reikėtų globaliau vertinti visos ES padėtį, nes kitaip iškils dar daugiau problemų. Nepamirškim, kad dauguma šalių turi struktūrinių problemų. Aš jau sakiau, kad mielai e, priimsiu dar daugiau pakeitimų pasiūlymų, juose galite kelti visas jums rūpimas problemas. Aš e, tikrai geranoriškai esu nusiteikęs, noriu, kad būtų parengtas tekstas, kuris būtų patikimas, vertingas ir praktiškas. Ačiū. Ehm, Ačiū ponė Romeva ir dėkoju visiems kolegoms už tokią įdomią diskusiją, kuri bus tęsiama. Pakeitimų pasiūlymai gali būti teikiami iki kovo 23 dienos 12 valandos. Balsuosime per posėdį gegužės 3-4 dienomis, o plenarnėme posėdėje birželio mėnesį. O dabar mes einame prie kito punkto, septintas darbo atvarkės klausimas. Ir čia turime 2060 m. moterų ir vyrų lygybės gerių rezultatų vertinimas ir rekomendacijos ateičiai. Turbūt svarbiausia yra galvoti apie tai, ką ateityje būtų galima nuveikti šiuo klausimu. Pranešėjas, pranešėja, ponė Figueredo, GUE NGL frakcija. Mes jau spalio mėnesį koordinatorių posėdėje nusprendėm, kad būtų svarbu, kad ir aš prisidėčiau prie šios nuomonės rengimo. Ir tada numatėme, kad atsakinga turėtų būti ponė Figueredo. Ji yra pranešėja mūsų dėl to. Aš norėčiau, kad ponė Figurėdo informuotų mus, o po to e, pateiktų mums naujausią informaciją, o mes paskui padiskutuotume apie jos pasiūlymą pagalvotume, kaip mes galėtume bendradarbiauti rengdami šį pranešimą. Taigi, ponė Figurėdo, prašom žodis jums. Obrigada, senjore prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau buvo minėta, šis pranešimas buvo parengtas po čia šiame komitete priimto sprendimo. Šio pranešimo pagrindinė mintis buvo priimti priemonės, į kurias reikia atsižvelgti Europos komisijai, rengiant savo naują lygybės strategiją. Tačiau kol kas E, vyksta diskusijos su komisare Reding. Ji mums pranešė, kad ji nori išklausyti komiteto nuomonės ir atsižvelgti į jo požiūrį. Jis sakė, kad tada pateiks savo pasiūlymą rugsėjo mėnesį. Tai reiškia, kad turime šiek tiek laiko, nes e, pagal ankstesnį informaciją e, ta data turėjo būti birželis ar liepa ir tai mums kėlė e, nerima, kad turėsime nedaug laiko, jeigu norėsime prisidėti prie naujosios strategijos rengimo. Esu tikra, ponė pirmininkė, kad jūs jau žinote, kad komisarė Reding pasirodė norinti su mumis dalyvauti dialoge, rengiant šią strategiją ir diskutuoti su mumis bei padėti daryti pažangą. Užuot e, laikiusis pradinių deklaracijų, kurios buvo padarytos pačioje pradžioje šios hartijos forma. Dabar ji nori teoriją paversti praktiką ir tikrai parengti tokią strategiją, kuri užtikrintų lygybę. Šis tekstas buvo pateiktas po, prieš e, neseniai vykusias diskusijas, tačiau E, tas ketinimas buvo išdėstytas nuo pat pradžių. Jeigu pasižiūrėsime iki, į 2060 metų e, lygybės žemėlapį, e, lyčių lygybės srityje yra išdėstytos kelios svarbios mintys. Mes pasistumėjome į priekį, aš tikrai dabar nevardinsiu kur, ta pažanga buvo padaryta, paš, paminėta keletą kartų, kai kur mes žengėme žingsnį pirmin, kai kur atgal. Uh, Nemanau, kad verta dabar visą tai peržvelgti. Manau, kad svarbu tai, ką mes turime padaryti dabar, kad tą procesą mes išjudintume. Aišku, čia esanti dauguma dėl to nuspręs, tačiau manau, kad ateityje mes turės, turėsime daugiausia dėmesio uh, skirti politiniams aspektams. Tai neturėtų likti tik tais ketinimų protokolu. Mes turime turėti tinkamą e, veiksmų planą, kuriame būtų numatyti e, privalomi sąstantis įpareigojimai. Todėl šis pranešimas yra iš dviejų dalių. Pirmiausia, kalbama apie institucijas institucinius aspektus ir žinome, kad e, mus riboja tam tikri dalykai, kurie uh, na, mus ribojo rengiant šitą projektą. Ir noriu padėkoti sekretoriatui už visą pagalbą, kurią mums suteikė. Aišku, aš čia daug daugiau įdėjau į šitą pranešimą, tačiau nuo pat pradžių mes susidūrime su tam tikrais apribojimais. Ir e, šiame etape mes turime atsižvelgti į tam tikrus pakeitimus, pataisimus kai jie bus pateikti. Tačiau pirmiausia, panalizuokime institucinį lygmenį ir kokie pasiūlymai čia išdėstyti. Pirmiausia, mes siūlome, kad būtų politinis įsipareigojimas e, paremtas Pekino veiksmų planu. Svarbu pabrėžti, kad e, taryba priimtų turime, turime skatinti, kad taryba priimtų komisijos pasiūlymą. Tai neturi būti tiesiog deklaracija. 2020 metų darbo tvarkė yra tarybos e, pasiūlymas, kurį e, komisijos pasiūlymas, kurį taryba turėtų priimti. Mes norime, kad šiame procese būtų padarytas politinis žingsnis į priekį. Norime, kad valstybių narių vyriausybės parodytų įsipareigojimą. Ir manau, kad tai būtų labai aišku žingsnis į priekį. Aišku, Europos parlamentas išdėsto savo nuomonę. Ir tokiu būdu išjudina lygybės politiką. Taip pat norime, kad sistemiškai šitas procesas būtų papildomas. Nenorime, kad šis procesas būtų peržiūrimas kas penkis metus. Šita, šitas peržiūros procesas turi vykti nuolat, kasmet kad Europos institucijos turėtų tinkamą pagrindą. Pavyzdžiui, e, galėtų būti įsteigta trojka, komisija, taryba ir parlamentas ir e, pranešti apie, jie turėtų pranešti apie padarytą pažangą e, lygybės srityje. Tai gali būti metų pabaigoje, spalio mėnesį, sausio mėnesį, visiškai nesvarbu, tačiau tai turi būti daroma kas met ir dėl to visi jausis prisidedantis prie šios atsakomybės siekiant išdė, tik, numatytų tikslų. Taip pat tai padės mums užtikrinti e, didesnį šių klausimų matomumą. Patys suinteresuoti asmenys yra organizuojami, atstovaujami įvairių organizacijų ir e, įvairių šalių parlamentų ir tai būtų labai gera platforma diskusijoms. Manau, kad jeigu tai pasiektume, manau, kad visas šis darbas pajudėtų į priekį. Dar kartą noriu Jums priminti, kad Mes parlamente padarėme tą patį su Lisabono strategija. Kiekvienais metais buvo atsiskaitoma už padarytą pažangą. Tačiau šie klausimai, kaip lygčių lygybės klausimas, niekada nebuvo laikomas pakankamai svarbiu, kad peržiūra būtų atliekama taip reguliariai. Tad aš manau, kad mes labai smarkiai pasistumėjome į priekį. Ir norėdami taip ir toliau tęsti, Turime panaudoti tuos mechanizmus, kuriuos jau naudojame kitose politikos rytise ir pritaikyti juos lyčių lygybei. Yra Europos e, lyčių, e, lygių teisių institutas, kuris pradės veikti šių metų birželį, pasižiūrėsime, kaip jam seksis. Aš e, manau, kad visgi svarbu išlaikyti tą spaudimą ir peržiūrą kad šitas institutas turėtų tinkamus išteklius, kurių jam reikia. Lyčių lygybės klausimams įgyvendinti reikia pinigų ir mes visada e, nukenčiame dėl riboto biudžeto tiek Europos lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių. Mes visada turime sunkiai išgyventi pokyčius tada, kai e, pakeičiamas biudžetas. Todėl, manau, svarbu daryti tokį spaudimą. Europos lygmens politikai stengiasi nuspręsti dėl politikos gairių ir jie turi tinkamai išanalizuoti gyvenamą politiką nacionaliniu lygmeniu. Todėl labai svarbu, kokią įtaką politika turi nacionalinių lygmenių, kokią įtaką tai turės pačioms moterims. Jeigu mums pavyks tai pasiekti, tai tada mes turė, patirsime, bet galėsime daryti nuolatinį spaudimą, norėdami užtikrinti, kad lyčių lygybės klausimai būtų rūpimas klausimas kiekvieną dieną visose politinėse srityse ir visais lygmenimis - Europos, nacionalinių, e, regioninių ir vietinių lygmenių. Tad dėl visų šių priežasčių aš manau, kad praktiniu lygmeniu e, esame pateikę kelis pasiūlymus ir manau, mums iš tiesų reikia sukurti koordinavimo mechanizmus, kuriais nuolat galėtume vertinti lyčių lygybės politikos įgyvendinimą. Jūs galbūt manote, kad tai jau egzistuoja, tačiau uh, reikia efektyviai koordinuoti įvairias tarnybas, o tai netinkamai dar veikia. Ir dėl to praktikoje kyla įvairių e, prieštaravimų, kurių reiktų vengti. Taip pat svarbu užtikrinti integruotą požiūrį į politiką. Kolegė mums tik ką kalbėjo, kolega mums tik kalbėjo apie ekonominę ir finansinę krizę, tačiau yra ir kitų sektorių, kaip pavyzdžiui biudžeto sektu, sritis, kur reikia užtikrinti, kad ir formuojant biudžetą į lyčių lygybės klausimus. Manau, kad esminis, e, esminė frazė čia būtų lyčių lygybės integravimas, mainstreaming. Jeigu mes norime kažką, jeigu mes užrašysime dalykus ant popierių, tai žmonės neužmirštų dalykų, kai pradėsime juos įgyvendinti. Jeigu turėtume geros praktikos pavyzdį ir nuolat peržiūrėtume tai, kas vyksta ir nuolat skaitytume už gerą praktiką, tai būtų gera priemonė mums visiems geriau žinoti, kas vyksta. Tai padėtų mums geriau skleisti gerąją praktiką valstybėse narėse. Tai būtų paskata kitiems. Taip pat svarbu galvoti apie dviejopą požiūrį. Mums reikia strategijos iš vienos pusės, kuri būtų e, integruojanti lyčių lygybės klausimą, tačiau iš kitos pusės mums reikia ir konkrečių priemonių, tarp jų ir teisės aktų, biudžeto e, asignavimų, kontrolės priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad lyčių lygybės politika būtų įgyveninta. Viena iš pagrindinių e, problemų šioje srityje yra ta, kad mes ne visada tikriname, ar ši politika yra įgyvendinama. Tad aš nemanau, kad mes turime tai aptarti atskirai su valstybėmis narėmis. Aš nesakau, kad reiktų nuvažiuoti į valstybės narės ir grasinti baudomis. Ne apie tai kalbu. Aš kalbu apie tai, kad Visi turi prisimti didesnę atsakomybę. Tad jei Europos lygmenių bus priimtos priemonės, jas reikia gyvendinti ir kiekvienais metais reikia paklausti valstybių narių, ką jie, jos daro šioms politikos kryptims įgyvendinti. Mums reikia skatinti gerą praktiką ir ją skleisti. Galbūt galima būtų skirti kažkokius apdovanojimus už tai, kad e, valstybės narės, kažkokios institucijos savo tikslus įgyvena greičiau, ar tai daro geriausiai. Mes e, tikrai, ne, aš nepasakau už sankcijas, baudas. Manau, kad mes čia dirbantis parlamente turime daugiau dėmesio skirti įvairioms nacionalinėms delegacijoms. šiame komitete turime aptarti, kaip įvairūs parlamentiniai komitetai ir delegacijos galėtų daugiau skirti dėmesio lyčių lygybės klausimams. Europos parlamento galių stiprinimas taip pat reiškia ir lyčių lygybės e, aspekto stiprinimą Europos parlamente. Mes e, turime gerai žinoti, kas vyksta įvairiuose komitetuose ir parlamentinėse delegacijose. Taigi politinių lygmenių būtent Tai šie klausimai mums atrodė svarbiausia institucinių lygmenių, turime konkrečius tikslus, o skirtingose politikos e, srityse daug kas jau buvo pasiekta. Manau, kad Švedijos pirminkausio valstybė labai daug nuveikė šioje srityje. Buvo išanalizuota na, Pekino plus 15 platformą. Tai buvo labai svarbus aspektas ir turime tuo naudotis ir eiti į priekį. Mes turime sukurti reikiamus rodiklius, nustatyti tinkamus tikslus ir daugiausia susitelkti ties 12 politikos sričių, kurios buvo išskirtos. Europos komisija jau turi gerą platformą darbui. Mes be abejo galime ją pasinaudoti kaip raginimo priemonę ir aišku turime gerinti mūsų pagrindą. Be abejo, jeigu kalbame apie moterų emancipaciją, tai nebus įmanoma, jeigu moteris nebus emancipuotos ekonomiškai. Tai yra svarbus klausimas kovojant su skurdu. Uh, Kova su skurdu ypatingai susijusi su moterų skurdu. Tad e, būtina į tai atsižvelgti. Mes turime raginti įvairių politikos krypčių kūrimą kovoje su skurdu, ypatingai lyčių lygybės aspekto integravimą į šią kryptį. Skurdas blogina moterų ekonominės ir socialinės sąlygas ir sustabdo bet kokią emancipaciją. Be abejo, yra labai ambicingų tikslų, turime gal, kuriuos turime galvoje. Tačiau mes norime, kad būtų sukurta daugiau darbo vietų ir ypač moterims kad e, galėtume užtikrinti joms emancipaciją. Mes turime e, nepamiršti ir socialinių klausimų, taip pat produkcijos gamybos augimo Mes vienu metu bandome išspręsti socialinės ir ekonominės problemas bei tas problemas, kurios ypatingai aktualios moterims. Mes turime susijęti e, lyčių lygybę ir kovą su skurdu. Kai kalbame apie diskriminavimą, tai jau buvo iškeltas keletą klausimų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Aš žinau, kad jau daug nuveikta šioje srityje, tačiau Kartais Europos komisijos pateikiami pasiūlymai prieštarauja valstybių narių atliekamam darbui. Jie parengė e, lyčių lygybės programas įvairiose įmonėse, e, jos sakė, kad e, jos nori toliau vykdyti tokias programas. Problema yra ta, kad užtrunka labai ilgai, kol šios priemonės yra įgyvendinamos ir yra sukūriama reikiama pusiausvyrą. Taigi labai dažnai politikos kryptis e, yra prieštaraujančios viena kitai. Reikia nepamiršti atsižvelgti į tų politikų teigiamus aspektus ir galbūt pataisyti kitas politikos kryptis. Be abejo, samoningumo didinimas, e, didesnis e, patikrinimų, darbo vietų patikrinimų skaičius taip pat yra svarbus aspektas. Mano šalyje, kai aš bendrauju su moterėmis, nuolat girdžiu kritiką apie tai, kad toje įmonėje, kurioje jos dirba, buvo sukurta, sukurtas dar vienas priedas Ir tada, kai moteriams reikia pasirūpinti vaiku ar e, nuvykti pas gydytoją, joms tie priedai netaikomi. Taigi reiškia, kad moteris negali pasinaudoti priedų sistema. Tačiau tiesa yra ta, kad nėra tokių teisės aktų, kurie e, šias moteris gintų. Nėra, pavyzdžiui, motinystės teisės aktų, kurie padėtų išvengti tokių situacijų. Nėra tokių teisės aktų, kurie, kurie neleistų moterų diskriminuoti tokiamis aplinkybėmis. Tad šiuose valstybėse narėse, kuriuose tai vyksta, reikia imtis atitinkamų priemonių ir neleisti tam vykti. Yra ir kitokių situacijos pakeitimo būdų. Tie pokyčiai gali būti nuolatiniai. Sutinku su tais kolegomis, kurie sakė, kad yra būtina kreipti dėmesį į tai, kaip jau esami teisės aktai yra įgyvendinami. Tai nereiškia, kad mes e, neturėtume siekti daugiau, manau, turėtume. Tačiau esminis dalykas yra užtikrinti, kad tai, ką jau turime, būtų įgyvendinama. Čia jau buvo aptarti kiti klausimai, tarp jų ir neseniai parengtos e, Europos parlamento rezoliucijos. Pavyzdžiui, šiais metais priimta rezoliucija dėl priekybos žmonėmis prevencijos bei diskrimin, moterų diskriminacijos prevencijos rezoliucija. Manau, kad e, tai yra pagrindinės mano mintis. Taip pat parengėme rezoliuciją apie Junktinių tautų konferenciją. Manau, kad visus šiuos svarbius e, klausimus galime pateikti komisijai kaip e, indėlį į naują lygybės strategiją. Tiek norėjau pasakyti ačiū. Ir be abejo, jeigu turite pasiūlymų ar komentarų, tai aš mielai juos išklausysiu. Norėčiau, kad šitą darbą vykdytume kartu ir kad mes atsižvelgtume į visų pateiktus komentarus. Ačiū. Nu, Ačiū, ponė Figurėra, už tai, kad taip kruopšiai, nuosekliai apžvelgėte šį svarbų dokumentą. Dabar diskusija. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Gurmai. Prašom. Tak, mm, thank you very much, uh, dear. Uh, Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, Noriu padėkoti už tokį profesionalų pranešėjos darbą ir e, tokį norą dirbti. Aš džiaugiuosi, kad e, prieš kurį laiką buvo surinktas viešas klausimas, kuriame galėjome su ekspertais ir pilietinės visuomenės atstovais tomis temomis pakalbėti. Manau, kad tokiu būdu mes galime dar tvirtesnį pranešimą parengti ir atspindėti pilietinės visuomenės perspektyvą be kita ko. Šiame pasiūlyme norėčiau pabrėžti porą dalykų. Pirma, šeštame punkte yra kalbama apie socialinės įtakos vertinimą. Aš manau, kad nereikėtų bijoti e, lyčių įvedimo į kitas politikos rytis aspekto. Visi turi aiškiai suprasti, apie ką mes kalbame. Antras dalykas, reikėtų labiau akcentuoti dabartinių statistinių duomenų stoką statistiniai rodikliai sine qua non yra reikalingi lyčių lygybės klausimams kelti, tai yra pamatas mūsų darbui. Ir per visą sprendimų prieimimo ciklą turi būti nustatomos taisyklės, metodai, e, finansavimo šaltiniai, programų gyvenimas ir jos poveikio vertinamas remiantis duomenimis. Tai yra klasikinis politinis ciklas, tačiau jo nepadarysime, jeigu nebus teisingų pateiktų duomenų. Taigi tai yra skubus aspektas. Teksto projektas, mano nuomonė, turėtų būti griežtesnis, ypač kai kalbame apie privalomus teisės aktus ir resursus. Manau, kad Europoje lyčių lygybė turėtų tapti, ta nuostata turėtų tapti privaloma visur ir atitinkamai turi būti skuriamos finansinės lėšos. Reikėtų skatinti komisiją ir tarybą sutvarkyti tam tikras problemas susijusias su dabartiniais e, teisės aktais. Ypač, kai kalbame apie smurtą su moterimis. Manau, kad reikia direktyvos, kad galėtume e, tą klausimą geriau išspręsti. Pasiūlyme trūks ir kai kurių e, momentų. Jie yra svarbus kartais, bet slepiasi tarp eilučių, kaip aš suprantu. Lyčių lygybės strategijoje, kokia ji bebūtų, turi būti griežtai akcentuojama krizės problema. Krizė yra kur kas platesnė. Reikėtų bendrai įvertinti moterų užimtumo situaciją ir e, biudžetinių lėšų ribotumą moterims. E, mūsų kolegė iš Ispanijos apie tai kalbėjo. Taip pat reikėtų pagalvoti apie iš krizės sureguliavimo strategijas ir kokį poveikį tai turės moteriams. Moteris čia gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Be to reikėtų daugiau kalbėti apie ES 2020 metų strategiją. Čia išsikelti tikslai atrodo yra silpnesni negu Lisabono strategijoje. Kai sutikom su Barosu, aš sakiau, kad reikia e, ES 2020 strategijoje lyčių lygybės dimensijos. Mes negalim parengti dokumento, kuris būtų silpnesnis. Aš tikrai tikiuosi, kad mes pasimokysime iš Lisabono strategijos nusikelti. Negalima 120 tikslų išsikelti. Nusikelkim mažiau, bet konkrečių tikslų. Ir tada labai aiškiai galėtume pagalvoti, kas labiausiai rūpi mūsų gyventojams. Manau, kad e, ši, šios planus reikėtų suderinti su lyčių lygybės veiksmų plano turiniu. Aš tikiuosi, kad e, bus parengtas geresnis dokumentas negu 2004 metais E, tada penkios strategijos buvo sukurtos, 60 metais buvo šeši punktai išsikelti, pridėjome moteris besivysančiose šalise ir aš esu tvirtai įsitikinusi, kad komisija turėtų atidžiau stebėti tai, ką mes siūlome. Mes esame visuomenės išrinkti, todėl lyčių lygybės strategija turi būti įgyvendama bendradarbiaujant su visomis ES institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijos. Jeigu mes esame Europos piliečių, ypač moterų balsas, tai tvirtai turime suformuoti griežtą strategiją. Aš sutinku su savo mėla drauge ponė Liuling, kad šis dokumentas, kuris buvo parengtas New York'e, buvo padarytas be mūsų, mes neturėjom jokių galimybių įsikišti, todėl aš paprašyčiau visų kolegų esančių šioje salėje pasirūpinti, kad komisijos narė Reding mus išgirstų dažniau. Mes norime bendradarbiauti, esame tam pasirengę ir, kaip ponė pirmininkė sakė, tą reikia tik daryti. Ačiū, ponė Gurmai. E, dabar e, ponė Kornelisen. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma padėkoti poniai Figurėro už tokio pranešimo parašymą. Labai svarbu, kad būtų sudarytas išsamus darbų planas pirmiesiams metams ir jis turi tapti realybę. Mes jau šiek tiek kalbėjome apie Tarabelos pranešimą, kuriame buvo kalbama kurį e, numatome aptarti, kurį, atsiprašau, jau aptarime sausio mėnesį plenarnėme posėdėje. Dauguma atrodo mums pritars ir aš tikiuosi, kad e, mūsų dabar rengiami nauji dokumentai sulauks tokios padaugumos pritarimo. Europos komisija parengė savo veiksmų planą, iš esmės turiu galvą Hartiją, apie kurią kalbėjo ponė Reding. Ji nebeketina keisti savo įsipareigojimų. Tačiau turim pripažinti, kad tai bus mūsų veiksmų planas, mūsų indėlis prie konkrečios strategijos ir aš tikiuosi, kad, ir kiti, kad ji ir kiti komisijos nariai galės juo vadamasi geriau dirbti. Kaip ponia Figurėra sakė, ji turėjo apsiriboti tam tikrų žodžių skaičiumi. Dabar mes visos kartu, visi kartu galime patobulinti, papildyti pranešimą, kurio tekstas jau yra surašytas. Labai gerai, kad yra paminėtas e, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas, bet aš manau, kad reikėtų paminėti dar ir kitą aspektą e, - rūpinimosi skirtingomis lytimis skirtumai. E, vyrams tenka 80 procentų sveikatos apsaugos lėšų, o 80 procentų moterų dirba sveikatos apsaugos sektoriuje. Manau, kad turėtume sumažinti tą skirtumą Tai yra vienas rimčiausių uždavinių laukiančių mūsų, jeigu norime, kad moteris būtų aktyvesnės darbo rinkoje. Mes norime, kad šeimos ir profesinis gyvenimas būtų geriau suderintas. Be to, trūksta trijų grupių. Pirmiausia, turiu galvoje moteris imigrantės ir tautinių mažumų moteris. Jos susiduria su dviguba diskriminacija, jos yra labiau pažeidžiamos, jos e, labiau kenčia nuo smurto, jeigu neturi e, juridinio statuso pačios. Todėl labai svarbu tą moterų grupę išskirti. Kita grupė - moteris lesbijietės ir transseksualės. E, Ypač norėčiau paminėti paskutinėje grupę. Dažniausiai jos yra priskiriamos LGT žmonėms, bet dažniausiai transseksualinių žmonių diskriminavimas yra iš esmės lytinis diskriminavimas, todėl jis turėtų būti reguliuojamas pagal lyties diskriminavimo įstatymus, o ne pagal seksualinės orientacijos įstatymus. Tai neturi nieko bendro. Negirdėjau nieko, kalbant apie transseksualių moterų poziciją E, dirbdama čia pusę metų jau, manau, kad jau pribrendo laikas apie tai pakalbėti. Aš labai norėčiau, kad e, e, galėtume gerai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir su ponė Figureiro. Manau, kad mes galėtume sugriežtinti tą pranešimą ir įtraukti tam tikrų momentų, kurie mm, jį dar geresnį padarys. Manau, kad mes galim parengti savo išsamų veiksmų planą ir mielai tą nuveiksime. Ačiū. Tak, fru Cornelisen, och då går ordet till fru... Ačiū, dabar žodis poniai Liulink, prašom. Pone pirmininkė, aš manyčiau, kad moterų teisų komitetas turėtų vis tik tais pasižiūrėti, kokias ataskaitas, kokius pranešimus rengia. Nes matau, kad mes Tarabelos atask... E, pranešimą prieėmėme. Mes turime dabar projektą dėl ekonominės krizės ir dar turime šitą projektą. Ponios figurai, dora, e, šitą pranešimą atsiprašau. Tačiau juose visuose tuose pranešimuose visą laiką vienas ir tas pats dalykas kartojamas. Ar neapsijuoksime, ar neapsijuoksime su, tokiai, su tokiais pranešimais? Nes čia randu žodis į žodį tokį patį pasažą, kaip mes buvome nubalsavę dėl Tarabelos pranešimo. Lygiai tas pats yra pono Vida pranešime kaip ir čia. Vis tik tais reikėtų išsiaiškinti, ko patys norime įrašyti į tas ataskaitas, į tuos pranešimus, ką mes dirbame, tikrai nepriimtina, kad kartotumėm vieną ir tą patį, nes jau anksčiau tą darėme, jau anksčiau minėjau, kad mane tokie dalykai atjaunina mažiausiai 20 metų, nes jau prieš 20 metų lygiai tą patį išnekėjome, taigi dabar negalime tokiem, tokias, tokius pačius dalykus rašyti visą laiką vieną ir tą patį, tą patį tos pačios raudos, tos pačios bendros mintis. Tikrai nemanau, kad toks turėtų būti mūsų komiteto darbas, viskas persidengia. Šita trečiasis, šitas trečiasis pranešimas, mes jame matome lygiai tokios pačias formuluotės ir manyčiau, kad mes čia padarysime lygiai tą patį, ką ir dviejų ankstesnių uh, E, pranešimų atveju. Matau, manau, kad tikrai darbas nerimtas ir mes atrodysime kituokise nerimtai. Ačiū už tokią nuomonę, ponė Liuling. Manau, kad mes prie šios diskusijos sugrįšime. Kai kurie dalykai kartojasi, kai kurie dalykai turbūt kartais turi būti kartojami, kad mes iš tiesų parengtume uh, E, teigiamą, pozityvų sprendimą ir pasiektume pažangos. Todėl ši diskusija bus tęsiama. Pranešime yra ir konkrečių pasiūlymų, kaip pasiekti pažangos. Mes turime grafiką, kurio laikysimės, bet aš pirmiausia noriu paklausti, gal komisija norėtų pasisakyti? Ar iš komisijos kas norėtų pasisakyti? Jeigu taip nėra, tada suteiksiu žodį poniai Figureido dar kartą, kad jie apibendrintų diskusiją. Prašom, ponė Figureido. Obrigada, senhora prezidentė, e obrigada também às colegas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems kolegoms už išsakytus komentarus. Aš Norėjau tik porą pastabų išsakyti dėl pasiūlymų, kuriuos dabar teikiame. Be bejonės, šis komitetas galės gerai dirbti tik tada, jeigu ir toliau bus pabrėžiama, kad ES problemos egzistuoja. Jos jau 20 ar 30 metų matomos, bet niekas jų iki galo neišsprendžia. Be abejo, nes jeigu pateiksime sprend, pateikėme sprendimus, bet niekas nėra daroma, tai problemos tik išlieka, vadinasi, mes turime toliau teikti pasiūlymus. Negalim sakyti, kad jau pakankamai priteikėm tų pasiūlymų ir dabar jau nutilsime. Ne, reikia belsti duris tol, kol kas nors atsitiks. Ir mes, tiesą sakant, tuos pasiūlymus esame nuolat teikę. Uh, Ir kaip aš jau sakiau, jeigu mes nusprendžiame daugiau nebeteikti tokių pasiūlymų, tai tada niekas nieko ir nedarys. Todėl aš ir toliau teiksiu man rūpimas problemas, įvardinęs konkrečiuose punktuose. Kolegos turbūt su manimi sutiks, kad mes turime tvirtai grinti, ginti moterų teisės, tol, kol jos bus surašytos juodon balto ir taps praktiškai gyvendinomis. Gal tam prireiks 10, 20 ar 50 metų